kaip tik reikia supaprastinti sistemą, reikia keistis gerąją patirtimi ir teikti atitinkamą informacinę pagalbą. Ačiū. Ačiū. Diskusija baigta. Balsuojama bus rytoj 12.30. Kitas darbo tarties klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu komisijai dėl, poveik, dėl e, smulkio verslo akto krizės ir MVI. Pirmona, pirmiausia, ponia Cavela, kaip autorė, e, gauna dvi minutės, prašom. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος. Ačiū. Pirmininkė. Kodėl kilo šis klausimas? Todėl, kad mažose ir vidinėse įmonėse dėl krizės įvyko labai didelių pasikeitimų, kai kurių iš, iš jų egzistencijai kilo pavojus. Small Business Act perdirb... E, reforma yra labai svarbi juodoji rinka, nelegali priekyba, visa tai suklestė, suklestėjo krizės laikotarpiu. Visa tai dar veda prie klausimo, kuris buvo užduotas. Kas vyksta? Kurios valstybės narės nori Small Business Act įgyvendinimo? kurios ne. Padėtis iš tikrųjų yra katastrofiška. Kai kalbam apie valstybių narių vidut, mažų ir vidutinių įmonių įsiskolinimą tose šalise, kurios ypač nukentėjo nuo krizės. Pavyzdžiui, Airijos ir Graikijos įmonės kenčia labiausiai. jos yra prasiskolinę, įmonės yra prasiskolinę įvairiems kredito institutams ir jų egzistencijai tikrai yra iškilusi didžiulė grėsmė. Lėšos, kurių turi mažos ir vidurinės įmonės, sumažėjo maždaug 50 procentų ir galbūt ES reikėtų pagalvoti apie tai, kaip palengventi jiems prieigą prie kreditų arba pailgi, padidinti kreditų, laik, pailginti kre, kreditų laikotarpį arba sumažinti, lyginant su Euribor, e, procentus. Ačiū kolegijai Cavela, dabar kolegija, kolega Toirar. Pirmininkė, mažų ir vidutinių įmonių reikšmė yra didžiulė. 99 procentai visų įmonių turi mažiau negu 250 darbuotojų Europos Sąjungoje. Taigi jos yra mūsų ekonomikos variklis ir stuburas. Small Business Act yra tokia iniciatyva, kuri turėtų pagerinti teisinį reglamentavimą būtent šio, šioms įmonėms. Ir Dabar Europos parlamento studija rodo, kad mažų vidutinių įmonių testo taikymas atskirose valstybėse yra labai skirtingas. Tik penkios valstybės iš tikrųjų įpareigojamai taiko tą mažų vidutinių įmonių testą, o kitos tą daro ne visuomet, dar aštuonios jo apskritai beveik netaiko. Todėl mes, liberalai, užduodame šį klausimą komisijai ir reikalaujame iš jos imtis iniciatyvos, kad kiekvienu atveju būtų privaloma atlikti studiją, kokiu pasiekmių tam tikras teisės aktas turės mažam ir vidutiniam verslui nes būtent šį verslą reikia labai saugoti, reikia saugoti jį nuo europinių ir nuo nacionalinių e, tokio pobūdžio teisės aktų, kurie apkrauna jį bereikalingą biurokratinę naštą. Žinoma, valstybės narės turi turėti tam tikrą veikimo laisvę, bet vis dėlto mūsų tikslas yra atsižvelgti į mažų ir vidutinių įmonių interesus ir taikyti integruotą įstatymų leidybos procesą. Mes norime, kad komisija taptų tokio mažoms vidutinėms palank, įmonėms palankaus klimato varomąją jėgą ir kurtų tokius įstatymus bei užtikrintų jų įgyvendinimą. Dėkojame kolega Toirer, dabar komisaras Barnie. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami deputatai. Aš norėčiau atsiprašyti, atsiprašyti Antonijo Tajani vardu, kuris norėjo pristatyti šį klausimą. Jis daug dėmesio skiria šiam klausimui, ypatingai rengiantis didžiojo 20-ko posėdžiams. Ir aš, jis manęs paprašė kaip e, vidaus rinkos komisaro išklausyti jūsų ir perskaityti jo e, pristatymą. Norėčiau padėkoti poniai Cavelai ir ponui Teurer už, ponui Teurer už iniciatyvą rengiant šį klausimą apie smulkaus verslo aktą. Na ir pratesiant diskusijas dėl viešųjų pirkimų, norėčiau pasakyti, kad 90 procentų įmonių ES sukuria, yra smulkios įmonės, sukuria daugiausia darbo vietų ES. 90 procentų ekonominės ES sąrangos yra susijusios su smulkiomis vidinėmis įmonėmis, taigi labai svarbu užtikrinti jų konkurencingumą ir dinamiškumą. Tačiau tos įmonės susiduria su didžiuliais sunkumais, ypatingai šiuo momentu ir tos nedidelės vidutinės įmonės susiduria su milžino, milžiniškomis kliūtimis, kalbant ir apie mobilumą, ir eksportą, ir priekybą vidaus rinkoje. Dėl to ponas Tajani ir pasiūlė tą smulkaus verslo aktą, kurio tikslas yra supaprastinti sąlygas toms įmonėms, kurios nori inovacijų, nori mobilumo, nori keistis. Ir tai aktuola, aišku, ir smulkioms vidinėms įmonėms. Žinoma, yra ir daug kitų sunkumų, kuriuos galėčiau išvardinti, tai yra ir administracinė našta, ir likvidumo trūkumas, ir taip pat sudėtinga prieiga prie finansavimo, ponė Cavela apie tai kalbėjo. Uh, tai, kad e, sunku prognozuoti rinkas potencialiems investuotojams ir dėl to priežasčių smulkioms vidinėms įmonėms iš tiesų sudėtinga dirbti e, vidaus rinkoje, darbo rinkoje. Na ir šioje studijoje teigiama, kad 3 e, milijonai darbo vietų buvo atimta iš teko smulkios vidinės įmonės, dėl to ir reikalinga e, šio akto reforma tam, kad sąlygos būtų geriau pritaikytos smulkioms vidinėms įmonėms. Ir būtent tuo tikslu ir buvo patvirtintas smulkaus verslo aktas. Ir po jo buvo užfiksuota pažanga, buvo sumažinti įmonių steigimo kaštai, tai yra tikrai labai svarbus teisėkuros aktas. Uh, ir kitos direktyvos dėl mokėjimų ir dėl pridinės vertės mokesčių irgi prisidėjo prie palankesnių sąlygų kūrimo smulkiausiantinėms įmonėms. Ir, ponė Teorė, jūs kalbėjote ir tam tikrus pozityvius elementus. Smulkaus verslo aktas veikia nuo 2009 metų, po jo buvo pasiūlyti atitinkami teisėkuros aktai ir neseniai buvo atlikta Europos parlamente studija ir buvo bandoma išsiaiškinti, ar NBI testas e, veikia. Pone Teorer, aš manau, kad reikia žengti dar toliau, kaip jūs ir siūlėte. Ir ponio Tajani iniciatyva komisija ketina visose valstybėse narėse surenkti tam tikrus mokymus tam, kad NBI testai būtų taikomi kuo galima plačiau. Praeitų metų vasario mėnesį komisija įsipareigojo sustiprinti NVI testų taikymą ir taip pat e, buvo bandoma surinkti duomenis, e, kaip būtų galima numatyti geresnės sąlygas e, įmonių, nedėlių įmonių steigimui. Taigi, ponios ir ponai, Smulkaus verslo aktas iš tiesų yra labai naudingas siekiant užtikrinti kiek darniai ir nuosekliai mes e, numatome palankias sąlygas smulkioms vidinėms įmonėms. Na ir čia pirmasis prioritetas yra konkurencingumo programa smulkioms vidinėms įmonėms. Komisija pasiūlė 2,7 milijardo eurų biudžetą šiam tikslui. Mes tikimės, kad per kitą finansinę perspektyvą, kitoje finansinėje perspektyvoje bus tas finansavimas irgi patvirtintas. Mes siūlome dvigubai padidinti biudžetą, kuris yra numatytas smulkių vidutinių įmonių paramai. Ypatingai paramą reikia teikti smulkioms vidutinėms įmonėms jų steigimosi metu ir jų to pirminio augimo etapu, kuomet jiems ypatingai reikalinga parama. Taip pat labai svarbu, kad e, smulkios nes įmonės galėtų lengviau prieiti prie finansavimo, prie bankų paskolų. Ir tai yra tas klausimas, už kurį aš asmeniškai esu atsakingas vidaus rinkos ir e, finansinio sektoriaus e, srityje. Taip pat Mes ketiname kitą savaitę pasiūlyti teisės aktus dėl rizikos kapitalo judėjimų Europoje. Ir tokiu būdu mes ketiname sukurti ir kap, rizikos kapitalo fondą Europoje kartu su kolega ponu, ponu Tajani. Taip pat e, mes, e, mano tarnybos ketina sumažinti tą žemiausią ribą kuri leistų smulkioms vidutinėms įmonėms lengviau prieiti prie biržų. Ir ponė Cavela taip pat kalbėjo apie banko kreditų problemą. Aišku, tai yra finansinės krizės padarinys. Ši, šis sektorius yra labai įtemptas ir išgyvena sudėtingą laikotarpį, taigi turime labai atidžiai, gerbiami parlamentarai, atsižvelgti į naujai rengiamus teisės aktus, kad būtų laikomasi Bazelio direktyvos nuostatų ir būtų numatytos sąlygos smulkioms įmonėms, kurios dažnai regionuose vietoje sunkiai gali gauti pinigų iš bankų. Taigi smulkios nes įmonės suvaidina novatorišką, turi suvaidina ir novatorišką vaidmenį, ypatingai gyvendinant 7 e, pagrindų programą ir taip pat strategiją 2020. Finansinės rizikos pasidalymas irgi yra labai svarbu ir 2012 metais mes ketinime numatyti konkrečias sąlygas smulkioms įmonėms, kurios dalyvauja e, mokslinio tyrimų, inovacijų srityje tam, kad jos lengviau gautų finansavimą iš bankų. Ir tam yra numatyti atitinkamą sumą. Taip pat svarbu padrasinti ir paraginti smulkės vidinės įmonės dalyvauti europinėse programuose, turiuomenyje struktūrinius fondus, tam, kad mažos vidutinės įmonės gautų prieigą prie rinkos. Aš apie tai kalbėjau ir kalbėdamas apie viešuosius pirkimus. Labai svarbus prioritetas ir administracinės naštos mažinimas smulkioms vidinėms įmonėms. Mes ėmėmės veiksmų tam, kad 2012 metais būtų pasiekta konkrečių rezultatų ir 25 procentais ketiname sumažinti šiuos kaštus. Na ir jeigu bus skubiai patvirtinta mūsų numatyta taisyklė, tuomet galėsime numatyti dar 25 užtikrinti dar didesnį administracinės naštos sumažinimą nei 25 procentais. Iki 31 procento gali būti sumažinta administracinė našta. Ir bendrai pagal siūlomą dabar taisyklę 22 procentais yra sumažinama administracinė našta, tačiau mes sieksime toliau, sieksime daugiau. Taigi reikalinga darni strategija tam, kad nedėlės vidutinės įmonės galėtų gauti uh, geresnę prieigą prie viešųjų pirkimų ir taip pat supaprastinti viešuosius pirkimus e, šį sektorių tam, kad e, prioritetas aiškiai būtų skiriamas smulkioms vidinėms įmonėms ir svarbu, kad tokios įmonės gautų prieigą ir prie tarptautinės rinkos reikia, aišku, tuos dalykus numatyti ir dėrybose dėl bendro, bendrosios preferencijų sistemos. Taip pat turime, aišku, pati, parengti konkrečias administracinės normas toms smulkioms įmonėms. Taip pat turi vykti partnerystė tarp visų veikėjų vietoje, regionuose. Negalime renkti ideologinių, teorinių teisės aktų smulkioms įmonėms. Turime renkti labai praktiškus teisės aktus šioje srityje. Ir tiems parlamentarams, kurie iškėlė tuos du labai aktualius klausimus, norėčiau pasakyti, kad smulkaus verslo aktas yra susijęs su 50 pasiūlymų, 12 teisės pasiūlymų, 12 projektų, Ir tikslas, visų tų pasiūlymų tikslas yra supaprastinti ir palengvinti darbą smulkioms antinėms įmonėms. Ir tikimės, kad tiems pasiūlymams pritars Europos parlamentas. Taigi, visai šiais klausimais. Taip pat, aišku, čia yra aktualus ir Europos patentų klausimas. Taigi reikalingos priemonės ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių. Na ir ambasadorių susitikimas rugsėjo 14 dieną vyko, būtent e, pagrindinis klausimas ir buvo užtikrinti, kad smulkios vidinės įmonės gautų bankų kreditus lengviau. Taigi Labai svarbu imtis tarptautinių priemonių tam, kad smulkaus verslo aktas būtų veiksmingas, taip pat pasaulinis smulkaus verslo aktas būtų efektyvus, tam, kad galėtumėme įveikti krizę ir užtikrinti ekonominį augimą, konkurencingumą. Tam tikslui smulkios vidinės įmonės turi susirasti savo vietą e, mūsų rinkose. Ačiū. Dėkojame komisarui Barnie. Dabar frakcijų vardu kalbės e, parlamentarai, pirmiausia, kolega Benson. Ačiū. Dėkoju komisarė. Small Business Act, smulkus verslo aktas yra tas toks visą apimantis kaip skėtis, kuris turi apimti visus e, teisės aktus susijusius su mažom vidutinėmis įmonėmis. Prieiga prie kapitalo, prieiga prie viešųjų pirkimų, apie kurį šiandien diskutavome, bei administracinės naštos sumažinimas, tai yra esminiai dalykai, ties kuriais mums reikia dirbti. Krizė, žinoma, e, sukėlė daug problemų mažam vidutiniam verslui, gauti, jam dabar tampa vis sunkiau gauti kapitalo. Reikia užtikrinti, kad sveikos mažos vidutinės įmonės neprarastų prieigos prie kapitalo. Kitas dalykas yra gerai veikianti vidaus rinka, kurią taip pat reikia užtikrinti. Mažos ir vidutinės įmonės turi turėti galimybę investuoti į augančias, besivystančias šalis kaip Kinija, Brazilija. Mes žinome, kad šiuose šalise verslas auga didžiuliais mastais ir mes, europiečiai, turime turėti progų tuo pasinaudoti ir reikia tų progų suteikti ypač mažam ir vidutiniam verslui. Reikia paremti šio verslo iniciatyvas toje srityje. Be kita ko ir kovojant su biurokratinė našta ir administracinė našta. Reikia pasižiūrėti, kas vyksta pas mus, ką būtų galima suprasti, supaprastinti. Taip pat kalbame ir apie kapitalo direktyvą, ketvirtąją kapitalo direktyvą. Ką tai reiškia? Bankams e, situacija pasunkėja, tačiau ji pasunkėja ir mažam vidutiniam verslui. Ačiū. Pojame kolegė Bensin, toliau kolegė Toja. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Krize Europoje tampa uždarų ratų, užburtų ratų. Matome, kad bendrovių našumas mažėja gauti finansavimą vis sunkiau ir MVI e, vaidmuo yra labai svarbus. Mes norime, kad komisija užtikrintų, kad įgyvendinti būtų tie principai, kurie numatyti. Ir tos e, teisėkros iniciatyvos, kaip smulkiojo verslo aktas, jis turėtų tapti autentišką praktiką valstybės narėse. Komisarė, jeigu visos valstybės narės įgyvendintų direktyvą, būtų įgyvendinusios direktyvą anksčiau, E, tai yra vėl, vėl, vėlančių mokėjimų direktyva, tai būtų labai naudinga MVI. Principai gal ir teisingi, tačiau reikia patikrinti, kad teisės aktai e, priimami, kad jie būtų naudingi MVI. Noriu paprašyti labai griežtai kurti tokią galimybių MVI sistemą. Mes e, džiaugiamės tuo, ką jūs siūlote, mes aišku, stengsime jums padėti įvairiose srityse. Dėl kreditų reikia aiškaus diskurso apie bankus, kad būtų galima padėti MVI. Pirmininkas nutraukė ponę Toją. Ačiū Jums. Dabar ponas Vatsonas vieną minutę. Ačiū pirmininkė. E, Džiugios komisijos pasiūlymų ir e, noriu pagirti parlamento pranešėjų darbą. MVI yra mūsų ekonomikos duona ir sviestas, tai yra verslumo dvasios generatoriai ir rydienos didžiojo verslo embrionai. Praeitie e, dažnai juos būdavo nekreipiamis dėmesys e, socialinių partnerių, kurie atstovauja pramonę ir didžiausius e, darbdavius. Jų sėkmė sėkmė priklauso nuo prieigos prie finansavimo. Europos investicijų fondas buvo labai svarbus MVI, pavyzdžiui, mano rinkimo apylinkėje. Ir aš norėčiau, kad komisija pagalvotų apie naujas galimybės. Malonu, kad komisija galvoja apie naujas e, investicinio kapitalo galimybės. Ačiū. Dabar e, kolega Martinas. Aš nenorėjau nutraukti, aš norėjau išklausyti iki galo kolegos ir po to užduoti klausimą. Atrodo, pirmininkė, jūs norėtų man užduoti klausimą vėliau. Mes turime užtikrinti, kad e, rekapitalizuota bankų sistema vėl imtų skolinti MVI. Mes taip pat pritarėme komisijos pasiūlymams dėl vėluojančių mokėjimų. Tikiuosi, kad komisija, komisija padarys ką nors PVM supaprastinimo atvejais, ypač tarp valstybinių sandorių atvejais. Sustikau su vietinė e, firma mano šalyje, kurie sako, kad yra 27 PVM rybos, kurios egzistuoja įvairiose valstybės narėse, tai sukelia daug problemų MVI. Ir tikiuosi, kad komisaras taip pat pagalvos dar ir apie užimtumo e, teisę, kurią reikia įvertinti pagal poveikį. Ir taip pat e, saulėlydžio tam tikras sąlygas, kurios susijusios su MVI. Taigi, ponia Martinai, dabar galite užduoti savo klausimą. Kolega Watsonai, jūs turite daug patirties, ypač Kinijos srityje, kaip parlamentaras. Na, kaip, kaip jūs manote, ar buvo kokios nors pažangos smulkaus, smulkiame ir vidutinėme versle pastaruoju metu, ar matėte, kad ir kad kokiu nors pagerėjimų yra šioje situacijoje, kad supaprastėjus tą biurokratinę naštą ir atsižvelgiant į jūsų patirtį su Kinija, gal galite pasakyti, ar Kinijoje, sakykime, tas biurokratinės naštos klausimas nėra dabar jau išspręstas, gal ten viskas yra supaprastėję? Ačiū, pirminkė, džiaugiuosi tokio klausimą. Aš esu dirbęs kaip finansininkas ir mačiau, kokius, komis problemomis susiduria smulkus verslas Kinijose. Kinijoje. Aišku, jie yra mažiau reguliuojami tam tikrų mastų, tačiau susiduria su kitais e, sunkumais, kurių mūsų e, firmos neturi. Aš manau, kad apskritai e, pagrindai MVI e, teisė yra pagrind, geri, tačiau komisija reikėtų, turėtų gerai pagalvoti apie investicijas, e, plačių vesti interneto ryšį ir transporto ryšius, kurie padėtų tiems žmonėms, kurie dirba MVI, prekiauti ir klestėti. Ačiū, ponė Vatsonai. Toliau, ponas Nikolsonas, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė komisarė. Turiu pasakyti, kad e, labai džiaugiuosi tuo, ką sakė komisija, nes e, Šiaurės Airijoje 29 procentai verslo įmonių yra MVI ir mes nuo jų esame priklausomi labai smarkiai. Jų poveikis, e, krizės poveikis e, regioninė ekonomika yra labai didelis šiuo metu. Na, o e, MVI šiuo metu veikia labai sudėtingais laikais ir patiria didžiulį spaudimą, ne tik gaudamas kreditų, bet mano šalyje taip pat ir tai yra didžiulė problema, tačiau kita problema yra biurokratija su kuria įmonė susidarė kasdien. Būtų įdomu išgirsti komisijos atsakymą dėl smulkio verslo akto veiksmingumo ir ypač e, MVI tyrimo, e, analizuojant, kaip te ES teisės aktai veikia MVI situaciją valstybės narėse. Noriu pasakyti, kad taip pat turime būti atsargus, kad ne per daug reguliuotume mažas ir vienas įmonės ir taip tą rinkos dalį atsikas po to kiti. Ačiū kolega Nikolson, dabar kalbės kolega Butikofer. Tris minutės. Pirmininkė, mėly kolegos, smulkus verslo aktas yra neblogas dalykas, bet tai nėra įstatymas, tai yra tik tai proklamacija. Jeigu norime, kad komisija, kaip minėjo pana Toreris, taptų tokia institucija, kuri bus draugiška MVI, tai turime atkreipti dėmesį į du dalykus. Pinigai ir sprendimų prieimimo galimybės. Ir šiame kontekste noriu pakalbėti apie tris dalykus. Tyrimų programos. Vis dar nesu patenkintas tuo, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp įmonių ir tyrimų generalinių direktoratų. Kaip įvyko dėrybos tarp šių direktoratų dėl to, kas vadinama konkurencingumo ir inovacijų skatinimo programa. Tai yra tikrai smulkiam vidutiniam verslui draugiška programa arba turėjo tokia būti. Mes dar pažiūrėsim, kaip veiks tas konkurencingumas ir smulkaus vidinio verslo skatinimo projektas. Tačiau mes turime nustatyti aišku kriterijų. Smulk, smulkiam verslui svarbus, ne, svarbus yra ne tik pinigai, bet ir biurokratinės naštos mažinimas, lengvesnė prieiga prie projektų, tokių kokius aš minėjau. Taigi, esmė buvo padidinti smulkių vidutinių įmonių prieigą prie pinigų. Ir praeitą savaitę, kai vyko smulkos vidutinio verslo savaitė Briuselėje, mes apie tai labai daug kalbėjome. Mes kalbėjome ir apie inovacijas ir pabrėžėme, kad inovacijos tai ne vien tik tyrimai. Inovacijos smulkiame vidutinėme versle gali prisidėti prie didžiųjų visuomenės iššūkių sprendimo. Todėl mažam vidutiniam verslui reikia pagerinti prieigą prie inovacijų ir panašaus pobūdžio projektų ir nedaryti tų įmonių priklausomų nuo didžiųjų koncernų. Taigi komisija, norėtume, kad tai, ką jūs pamokslaujate sekmadieniais ir kai, ką pateikėte kaip savo koncepcijas, kad jūs tai ir įgyvendintumėte realybėje. Kitas dalykas, reikia pagerinti smulkaus prieigą smulkiam vidutiniam verslui prie pinigų. Turi vykti bendradarbiavimas tarp viešojo sektoriaus tyrimo institutų ir mažų vidutinių įmonių. Tokių pavyzdžių jau yra. Pavyzdžiui, Steinbeis, Innovation, Innovation Vouchers, taip vadinamieji. Kembridžio pavyzdys, tikrai yra kuo pasiremti Europoje ir yra tokių pavyzdžių, kaip galima įtraukti mažas vidinės vers įmonės į tokias struktūras, kuriuose dirba ir tyrimų, ir viešasis sektorius. Taigi dabar tai, ką mes matome, nėra pakankami žingsniai į priekį. Mes turime stengtis, kad mažam vidutiniam verslui būtų suteiktas balsas ES. Dėkojame kolegai Bitikov ir dabar kolega Provera. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pa pakalbėti apie tą šalį, kurį žinau geriausiai, kurią žinau geriausiai - Šiaurės Italija. Ir ten problemas smulkioms sitinėms įmonėms aktualiausia yra prieiga prie kreditų. Tai yra kur kas svarbiau nei biurokratija, mokesčių našta ar tarptautinė konkurencija, ypatingai konkurencija su Kinija. Bankai dabar turi rekapitalizuotis, jie turi sumokėti skolas, kurios kilo dėl finansinių spekulacijų ir neduoda paskolų smulkioms sitinėms įmonėms. Ir tokios įmonės tiesiog nesugeba pačios sutaupyti e, lėšų. Taigi tai tikrai nepadės ekonominiam augimui mūsų valstybėse. Smulkinės vidinės įmonės turi daug, puik, daug gerų idėjų ir, ir valios, taigi turime pagelbėti smulkioms įmonėms gauti prieigą prie kreditų, taip pat daugiau informacijos teikti apie finansinės priemonės, kurios galėtų joms būti naudingos ir taip pat apie prieigą prie struktūrinių lėšų. Be lėšų, be pinigų neįmanoma įsigyti naujos įrangos, neįmanoma investuoti ir smulkioms vidinėms įmonėms sudėtinga prisidėti prie šalies ekonominio klėstėjimo. Ponas Martin, pusantros minutės. Ačiū. Visi šią situaciją puikiai žinome. Kiekvienas iš mūsų jau pasakė svarbiausius dalykus. Na, o aš nenorėčiau girti jūsų komisarę. Tai, ką jūs pasakėte, žinoma, yra svarbu, yra teisinga, bet tai dar nėra realybė. Kai kalbam su mažų vidinių verslų įmonių atstovais, tai iškart susidurėme su labai dideliu labai didelė distancija tarp to, ką ES gali padaryti, mažindama biurokratinę naštą ir ką gali padaryti, didindama prieigą prie pinigų ir ką realiai ji daro. Taigi tik tai apie 30 procentų visų viešųjų pirkimų patenka į MVI rankas, nors MVI garantuoja daug daugiau darbo vietų negu visos kitos įmonės kartu paėmus. Tai ką daryti? Mes būsim optimistai ir aš pats esu ne vieną kartą teikęs e, ekonomikos komitetui pranešimus apie statistiką e, statistinius duomenis dėl prieigos prie viešųjų pirkimų, dėl prieigos prie informacijos ir panašiai. Taigi, ką galiu pasakyti, jūs savo interneto portaluose galėtumėte pateikti informaciją, kaip, kuo, kaip būtų galima prieiti prie pinigų srautų, išvengiant biurokratijos. Taigi šioje vietoje jūs dar galėtumėte tikrai labai daug nudirbti ir pateikti tokią informaciją. Dėkojame kolegai Martin, dabar kolegė Del Castillo. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisarui. Dabar kalbėdami apie smulkės vidutinės įmonės, pirmiausia, kalbame apie finansavimą, likvidumo trūkumus, prieiga prie kreditų. Tai yra pirmoji aktualiausia problema, tai yra ir vyriausybių, ir smulkių įmonių, ir visų įmonių, ir bankų problema. Ir be kita ko, tai yra ir kiekvieno ES piliečio problema. Tačiau leiskite man pabrėžti vieną aspektą, kuris mano manimu yra strategiškai labai svarbus svarbus ir kuris buvo tik tai trumpai paliestas. Tai yra vidaus rinka. Pastarosiamis savaitėmis ES matėme, kad daug reikšmės yra skiriama vidaus rinkos kūrimui. Na ir tai yra strateginis faktorius, veiksnys leisantis uh, išbristi iš krizės. Dabar, vertinant santykius tarp vidaus rinkos ir smulkių vidutinių įmonių, matome, kad tik tai 32 procentai smulkiaus vidutinio, smulkiaus vidutinių įmonių prekiauja tarp valstybinių būdų ir tik 13 procentų išsiveržia iš savo teritorijų. Taigi čia yra didžiulis atotrukis, kurį reikia užpildyti. Taip pat, aišku, sudėtinga yra vidaus rinkoje susidoroti su atitinkamais reikalavimais. Įmonėms, smulkioms įmonėms iš tiesų labai daug lėšų reikia, kad finansuotų tą teisinį susiskaldimą, fragmentaciją ES rinkoje. Ačiū toliau, ponia Merkis. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, kalbame apie tai, ką daryti krizės metu. Turime daug dėmesio skirti MVI Reikia kalbėti ne vien apie pinigus, nors jie ir svarbus. Reikia galvoti apie tinkamą apmokymą. Reikia užtikrinti, kad kurtume ne tik naujoves, bet kad jas naudotų. Manau, kad daug kas kalba apie mokslinius tyrimus, tačiau nedaug apie naujoves MVI. Reikia daugiau dėmesio skirti šiam finansiniam aspektui ir visai finansiniai sistemai. Daug kas kalba apie tai, kad reikia mm, mažų investicijų, mažų sumų investuojant į mažas ir vidutinės įmonės. Kalbam apie kažkokius fondus, ar būtent įkurtai bendrovė reikia nedidelės sumos arba įmonėms, kurios bando atsigauti, joms irgi nedidelių sumų Komisaras e, Tajanis sakė, kad e, esama sistema nėra labai palanki bendrovėmis bandyti pasinaudoti antrų šansų, antrą galimybę. Ar galima pagelinti, pagerinti šią sistemą? Aknaros galėtų turėti antrą galimybę. Ačiū, toliau panas Galheris. Ačiū, pirminkė. MVI sektorius yra svarbiausias sektorius e, ekonomikai E, Airijoje ketvirtis e, įmonių įdarbina 800 milijonus e, darbuotojų. Ir tai yra labai svarbu ekonominiam klimatui. Tačiau finansų prieinamumas yra didžiausia kliūtis šiam sektoriui. Tačiau e, bankų sektorius gauna paramą iš e, e, mokesčių mokėtojų pinigų, tačiau mažasis verslas negali dirbti, nes negauna kreditų. Buvo kalbama apie biurokratiją, kuri kliūdo kurti darbo vietas, tai reikės spręsti Europos lygmenių. Noriu priminti parlamentui ir komisarui, kad pirmininkas Barosas yra įsipareigojęs, kad kreipdamasis į parlamentą kad e, biurokratija bus sumažinta ir e, bus sutaupyti milijardai. Tačiau e, poveikio dar nematome. MVI sektorius yra Europos ekonomikos variklis, tačiau turime remti per savo politiką, kad ekonomikos atmosfera būtų palanki investicijams ir ekonomikos augimui. Ačiū kolega Galheri. Toliau ponas Tošenovskis vieną minutę. Ačiū pirmininkė nereikia nekalbėti, kad mes visi sutinkame, jog MVI yra labai svarbios ES ekonomikai. E, džiaugiuosi, kad yra bandoma sumažinti biurokratiją mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš iš daugelio MVI savininkų žinau, kad jie vertina tokį požiūrį. Tačiau turime nepamiršti visų Europos parlamento priimtų normų ir reglamentų, nes jie turi didžiulį poveikį MVI pavyzdžiui, reglamentai restoranams, e, perteklinis e, privalomas ženklinimas, tai didina kaštus. Vien tik e, stebėti teisės aktų pasikeitimus jau yra našta MVI. Kita svarbi problema yra taisyklės įdarbinant darbuotojus. Todėl, priimdami Europos teisės aktus, turime atsižvelgti visada, kokį poveikį tai turės MVI. Ačiū. Dėkojame kolegai Tošinovskijai. Dabar kolega Morganti. Taip pat vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. MVI vaidmuo Europos Sąjungoje, žinoma, yra didžiulis ir tai jau buvo pasakyta ne vieną kartą šioje diskusijoje. Pagrindinis sunkumas MVI iškylantis dabar yra e, sumenkusios galimybės gauti pinigų. Basel Drai šią situaciją tik apsunkino. Žinoma, jo tikslai buvo kilnus, bet bankams gyvenimas dėl to tapo sunkesnis ir jie dar mažiau išduoda kreditų, o dėl to kenčia mažos vidutinės įmonės Europoje nors e, duoti kreditus mažoms vidutinėms įmonėms nėra labai rizikinga, vis dėlto pinigų neužtenka. Ir dabar įmonėms kelti inovacinius reikalavimus tiesiog neįmanoma, nes inovacijoms reikia investicijų. Dėkojame kolegai Morgantį, dabar kolega Brons. Ačiū. Tik 10 procentų MVI eksportuoja kitas valstybės narės ir dar mažiau į e, išorę šalis. Daugelis jų e, yra mikro verslas, kur dirba nedaug darbuotojų. Ir e, mes kalbame, kad reikia padėti e, Kinijos MVI išsieškoti skolas, tačiau tai turi mažai e, naštos pačiams mažiausiams. Jos paklaustas, ko jos nori iš vyriausybės ar manęs ir jūsų, jie nesako tokio patarimo, ar e, mokymų. Jie nori laisvės nuo perteklinio reguliavimo ir e, mokesčių priespaudos nuo 1998 metų iki 2010-ųjų. ES e, reglamentų kaina Junktiniai karalystiai buvo 224 milijonai, tūkstančiai milijonų. Ir mažai reguliuoja, daug, per, per daug reguliuojamos įmonės sunkiai gali konkuruoti su kitų šalių MVI tai e, tas reguliavimas e, mažai reikalo turi su verslu, o daugiau su ES dauguma. Ačiū, pane Bronsai. Toliau pas Sartori pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad per pastaruosius du metus, kurie buvo labai sunkus Europos ekonomikai, mūsų MVI nors ir nukentėjo nuo krizės ir buvo prarasta daug darbo vietų, joms sekės visai neblogai, jos laikės neblogai, jos vis dėlto vis dar yra Europos ekonomikos stuburas. Žvelgiant įvairiausius duomenų šaltinius, radau vieną labai įdomią informaciją. Tai yra tai, kad MVI valstybės narėse, kurios, kurios yra inovacijų lyderės, atsigauna kur kas greičiau negu kitos bendrovės. nors tai gali būti ir nesvarbios inovacijų prasme šalis, vis tiek tos MVI atsigauna gerai. Per 20 metų strategiją galima padėti MVI, nes jos yra svarbios naujovių prasme. Tačiau reikia realių rezultatų ir daug greičiau negu kad manėme anksčiau, tai yra 2009 metais. Turime užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų, vykdytų pažadus ir gyvendintų direktyvas, taip supaprastinamos e, MVI gyvenimą. Išklausiau komisaro ir jis daugiausia kalbėjo apie įvairius e, svarbius aspektus susijusius su e, MVI gyvenimu. Tačiau vienas dalykas buvo man įdomus, tai yra E, idėja įkvėpti naują gyvenimą e, MVI. Ačiū, kolegės. Ar turi toliau kolega Kūtaš? Ačiū, pirmininkė. Ekonominė finansinė krizė labai smarkiai paveikė Rumunijos ir Europos smulkių vidutinių įmonių darbą ir vangiau steigėsi naujos novatiškos įmonės. 95 procentai smulkių vidutinių įmonių Rumunijoje pasiekė prastesnių rezultatų dešimtaisiais nei lygnant su devintaisiais metais. Panašu, kad egzistuojančios sąlygos yra nepalankios 75 procentams smulkių vidutinių įmonių. Jos yra labai svarbios Europos ekonomikoje, atsižvelgiant, kad 67 procentai darbo vietų yra sukūriama smulkių vidutinių įmonių Europos Sąjungoje. Taigi turime skatinti jų plėtrą, pasirūpinti lengvesnę prieigą prie kreditų. Svarbu, kad e, vieningoje rinkoje nebūtų per daug kliūčių. Mes per daug investavimą į bankų sektorių, kai tuo tarpu darbo vietas e, ir ekonominį augimą būtent ir užtikrina smulkios vidinės įmonės. Ačiū ponui Kutaš, vieną minutę ponui Rinaldi. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, komisarė. Na, jei Šiandieną galėtumėme paklausyti smulkių verslininkų, šiandien pasisakiančių. Iš, išgirstumėme labai neraminančių dalykų. Egzistuoja daug struktūrinių problemų šiame esminėme ekonomikos sektoriuje. Turime padėti toms įmonėms išėjai išplaukti į tartautinius vandenis, pasirūpinti, kad jos galėtų susimokėti PVM mokestį. Labai sudėtinga yra PVM mokestį sistemą ir tokios įmonės tikrai sunkiai gauna finansavimą iš struktūrinių fondų ir sunkiai gauna kreditus. ES rekapitalizuoja bankus, tačiau nenumatome griežtų taisyklių bankams, tam, kad lengviau smulkios vidutinės įmonės gautų paskolas. Šios įmonės yra labai reikšmingos mūsų ekonomikoje ir mes nereikalaujame iš bankų, kad jie, jie skolintų lėšą šioms įmonėms būtent kreditinės institucijos ir bankai smaugia smulkės vidutinės įmonės. Ačiū ponui Renaldi, vieną minutę ponui Paškai. Ačiū ponė komisarė, ponė pirmininkė. Pastarų studijų rezultatai patvirtina, kad nepaisant Europos institucijų intervencijų ir veiklo šioje srityje, vis tiek smulkių įmonių padėtis nepagerėjo. Ir daugiausia tai yra teisėkuros problema. Smulkios vidinės įmonės valstybės narės nepakankamai dėmesio skiria ES teisino įgyvendinimui šioje srityje. Ir mano manimo mes turėtumėme įtakoti valstybės narės tam, kad jos sumažintų biurokratiją. Pavyzdžiui, nedidelis verslininkas, kepėjas, restorano savininkas turi užpildyti įvairius blankus šešioms skirtingoms institucijoms tam, kad gautų licenciją. Turi pateikti dokumentus trims kitoms valstybinėms įstaigoms. Taigi panašu, kad e, mes negalime konkuruoti su Indija, Brazilija, Kinija, kur daugiau dėmesio yra skiriama smulkiam verslui. Ačiū, ponui Paškai. Kolego Bermajer. Ačiū pirmininkė. Prieš tris metus jau buvo paskelbta, kad ES rūpinsis labiau MVI. Bet vos tik prasidėjus šią iniciatyvai prasidėjo finansinė krizė ir viskas sužlugo. Bazelio paktas, aišku, sukėlė daug problemų e, mažoms vidutinėms įmonėms gaunant kapitalą. ES studija, kuri parodė, kad e, mažos vidutinės įmonės turi potencialo aukti užsienyje, uh, vis dėlto nieko nepakeis. Valstybės įsiskolinimas neleidžia aukti ekonomikai, biurokratinės naštos sumažinimo kaip nėra, taip nėra ir padėtis negerėja. 99 procentai ES įmonių, kurios yra didžiausias darbdavys Europoje, gauna tik tai 15 procentų viso ES kapitalo. Tai reiškia, ši sistema yra visiškai iškreipta. Reiškia, kad e, reikia renacionalizuoti koncernus ir didžiasias įmonės ir keisti jų finansavimo tvarką. Kojame kolegai ir Obermairiui, dabar kolega Rūbiš, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, komisarė Barnie. Man atrodo, kad svarbiausia dalyką pasakė Slovakų ministras Miklošas. Jis pasakė, kad asmenys, kurie investuoja pas mus ir kuria darbo vietas, prisima riziką, už tas darbo vietas jiems negalima užsukti pinigų krano. Taigi tie, kurie kūrė darbo vietas, kurie e, prisijima riziką, jiems reikia suteikti kapitalą, jiems reikia tų paslaugų, kad jie galėtų kurti savo produktą, kad jų firma būtų rentabili, ir rentabilumas užtikrins jiems tolesnį kreditų srautą. Toks paprastas paaiškinimas ir tokias paprastas kelias vestų į Europos kelią iš krizės. Tam mums reikia naujos įmonių mokymo strategijos. Pažiūrėkime į tai, kiek, sakykime, būtų šilumos ūkio atnaujinimas, kiek suteiktų darbo architektams ir viso, visiems kurie susiję su šia sritimi. Taigi čia ir mokestinė politika turėtų keistis. Uh, Graikijoje pelnas apmokestinamas labiausiai 40 procentų ir verslininkai atsisako mokėti tokio dydžio mokestį, tuo tarpu Bulgarijoje mokestis siekia tik tai 9 procentus. Taigi, man atrodo, reikėtų pasidalinti praktik, geriausią praktiką su šalimis, kur mokestis, mokesčiai nėra tokie dideli. Ačiū dabar kolega Karins, pusantros minutės. Kryze, kryze. Pane pirmininkė. Pone pirmininkė, krizė, krizė, krizė. Visi kalba apie krizę. Tačiau reikėtų pradėti galvoti ne tik apie krizės priežastis, apie bankinį sektorių, valstybių skolą, bet ieškoti išeities iš tos krizės. Tai pasieksime, kai sukursime naujas darbos vietas, kur, kur bus kuriamas ekonomikos augimas, bet, mėly kolegos, nauji, naujos darbo vietos atsiras ne bankų sektorijoje ir nedidelėse įmonėse. Naujos darbo vietos bus sukurtos mažose ir vidutinėse įmonėse, kurios jau dabar darbo duoda daugiau kaip 90 milijonų žmonių Europoje. Kad nugalėtume krizę, turime daugiau dėmesio skirti MVI sektoriui. Kodėl? Visų pirma, mažos bendrovės gali prisitaikyti kur kas lengviau ir gali pasimokyti iš savo klaidų. Antra, jos greitai gali sureaguoti į rinkos pokyčius. O trečia, kas yra svarbiausia mano nuomonė, jos pirmosios sukurs naujas darbo vietas, pirmos įdarbins žmonės. Kągi daryti, kad e, padėtume šiam sektoriui? Trys dalykai. Viena, reikia palikti atviras sienas. Antra, suteikti finansinių galimybių per investicinį kapitalą, paskolas ir panašiai. Trečia, sumažinti biurokratiją, kuri yra kliūtis jų plėtojimuisi. Padėkime MVI ir jos išves mus iš krizės. Ačiū. Ačiū, ponia Karinšai, toliau ponas Kelis, vien, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Labai svarbu, kad kalbame apie šį klausimą šį vakar, turint galvoje taip pat ir darybas e, taryboje. 22 milijonai bedarbių Europoje, e, tačiau yra 23 milijonai MVI. Jeigu kiekviena iš jų sukurtų nors vieną darbo vietą, tai e, nebūtų kančių planetoje. Ir jeigu paprašytume jas e, įkurti vieną darbo vietą, E, jos sakytų, kad esant geroms sąlygoms jos tai padarytų. O tos sąlygos tai yra e, galimybė gauti kreditą. Mano šalyje, nors bankai rekapitalizuojami, jie vis tiek nepadeda MVI net minimaliai pasiskolinti ar viršyti sąskaitos e, limitą. Komisaras, aiškiai, labai gerai pasakė, kad reikia paprastinti reguliavimą e, mažų ir vidutinių įmonių veiklai, skaitant ir viešuosius pirkimus, ir jis paminėjo investicinio kapitalo svarbą. E, mes kol kas nieko dar nepasiekėme e, to investicinio kapitalo srityje palyginti su JAV. Ir antra, reikia, kad ekonomika kurtų naujovišką klimiką, klimatą. Na, o apie elektroninę komerciją yra įvairios statistikos, tačiau yra, čia yra taip pat galimybė padėti e, auginti ekonomiką, MVI ir užimtumą. Ačiū. Dėkojame kolegai Kelly. Dabar pradėsime, prašau, žodžio procedūrą. Pirmasis kalbės ponas Švab. Mėlos kolegės, mėly kolegos, mažos vidutinės įmonės, kaip buvo minėta, labiausiai gali pasinaudoti tomis taisyklėmis, kurios yra taikomos visiems vienodai. Deja, Europoje dar neegzistuoja ta vieninga valdysena, kuri turėtų įsigalioti po visų 50 priemonių pagal Single Market Act. Taigi dabar dar tos situacijos mes neturime ir susiskaldimas yra didžiulis prieiga prie finansavimo, dalyvavimas verslė trečiosiuose šalyse, yra visokios daug problemų susijusių su šiais dalykais. Įmonės, kurios e, dirba elektroninėme versle, turi turėti galimybių pasinaudoti vieningomis ES sąlygomis, sąlygomis. Ir ypač šioje srityje tai yra labai svarbu, kad visos įmonės galėtų naudotis vieningomis taisyklėmis. Tai yra svarbiausias mūsų uždavinys. Ačiū kolegai Švab, toliau kalbės kolegė Hanslik. Panie przewodniczący, panie komisarzu, jako Pone pirmininkė, komisarė, aš esu šešėlinė pranešėja APP frakcijos vardu dėl pavėluotų mokėjimų direktyvos. Ir aš norėčiau sugrįžti prie šios temos. Yra didžiuliai skirtumai, kalbant apie smulkės vidinės įmonės įvairiose valstybėse narėse. Yra nemažai atvejų, kur situacija yra ir taip labai sudėtinga ankstesniu laikotarpiu, lygnant su ankstesniu laikotarpiu, situacija dar suprastėjo. Vertinant tam tikrus statistinius duomenys, mano, matome, kad tik tai nedidelis kiekis smulkių vidinių įmonių pagerino savo rezultatus. Džiaugiuosi, kad jūs kreipsitės į komisarą Tajanį su prašymu pritaikyti pavėlotų mokėjimų direktyvos taisyklės. Esu įsitikinusi, kad mūsų smulkios vidinės įmonės su džiaugsmu priims e, situaciją, kai sąstos faktūros bus apmokamos laiku. Basescu. Pone Basescu. Ačiū, pirmininkė. Kadangi smulkios vidinės įmonės yra pagrindinis darbo vietų kūrimo šaltinis, jos smarkiai prisideda prie ekonominio augimo ES. 2008 m. birželio mėnesį primtas smulkaus verslo aktas numato pagerinti verslininkystės dvasę tam, kad būtų užtikrinamas ir sustiprinamas konkurencingumas. Aš pritariu geresnio švietimo idėjai, geriausios praktikos klaidai ES. Mano manimo, reikia skatinti jaunos, jaunosios kartos verslininkystės gebėjimus, leisti smulkiausiams įmonėms lengviau gauti finansavimą ir prieiti prie ES programų. Nauja programa dėl Rumunijos smulkaus verslo skatinimo leido sutaupyti labai daug darbo vietų. Ir labai svarbu, kad būtų imtasi priemonių palengvinti smulkių vidinių įmonių prieigą prie finansavimo ir viešų garantijų. Dėkoju. Dėkojame kolegijai Basescu. Dabar kolega Luhan, vieną minutę. Ačiū pirmininkė komisarė, kolegos smulkiojo verslo akto patvirtinimas 2008 metais buvo naudingas e, verslo aplinkai, nes e, tapo lengviau ir pigiau dirbti. Tačiau dabar norėčiau pakalbėti apie Europos privačias bendrovės. Iš praktikos žinome, kad šios bendrovės gali dirbti bet kurioje valstybėje narėje, tarsi savo, nuo savoje. Ir jeigu jos gauna tokį statusą, tuomet jos gali sutaupyti e, laiko, pinigų ir išvengti biurokratijos. Manau, kad šiais sudėtingais laikais ir būtent dėl to, kad jos galėtų pasiekti europinį lygį, vyriausybės turėtų sutarti dėl naujo teisės akto, leis, kuris leistų mažoms įmonėms e, registruotis kaip europinėms individualioms įmonėms. Ir Tai tikrai sustiprintų e, mažų ir vidutinių įmonių e, veiklą. Ačiū, kolegė Luhovinai. Pone Svinbern, vieną minutę. Ačiū. Velso mažos ir vidutinės įmonės e, sukuria 99 procentus darbo vietų, tačiau jos dabar kovoja. Ir nors tas išbandymas E, dėl mažojo verslo įmonių, tai nesusijęs su mikro įmonėmis. E, ir turint galvoje, kad finansavimo tikslai pirmiausia yra skirtai pakelti konkurencingumo lyginį e, skuriausiose regionuose, norėčiau praginti komisiją kad pinigai būtų naudojami tiesiogiai paremti MVI veiklą. Mikroverslas e, įdarbina tūkstančių žmonių ir padėdami jiems, kad jie įdarbintų nors vieną žmogų per konvencinės lėšas, galėtų labai stimuliuoti ekonomiką vietinių ir europinių lyginių. E, mažiau biurokratijos taip, tačiau joms reikia daugiau paramos, reikia koordinuoti mūsų politiką, kad iš naujo galėtume stimuliuoti augimą. Vielen Dank, Frau Kollegin Swinburne. Zum Ačiū kolega Swinburne. Galiausiai kolegė Galpels. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, smulkaus verslo aktas ir visi tie klausimai, kurie užduoti komisijai, buvo užduoti komisijai, rodo, kad nuveikti reikia tikrai dar labai daug, tam, kad garantuotume, jog mažoms ir vidutinėms įmonėms būtų sukurtas palankus veiklos klimatas. Krizė ypatingai palėtė mažas ir vidutinės įmonės. Joms labai pasunkėjo finansavimo sąlygos, prieiga prie finansinių srautų tapo labai sudėtinga sunku taikyti ir inovacijas neturint lėšų. mes rasime kelią iš krizės tik pasiremdami mažomis vidutinėmis įmonėmis. Nuo to viskas priklauso, kaip mes jiems padėsime, kaip mes jiems padėsime rasti lėšų, kurių joms reikia, taip ir atrodys mūsų kelias iš krizės. Aš remiu mažų vidutinių įmonių testo taikymą ir administracinės naštos mažinimą. Ačiū kolegijai Galbels, o dabar kalbės komisaras Barnie. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerb... Dėkuoju Jums visiems uh, už iškeltus klausimus ir su dideliu susidomėjimu Jūsų išklausiau ir perduosiu visą informaciją kolegai ponui Tajani. Aš bandžiau užfiksuoti visų Jūsų pasisakymus. Pirmiausia, kaip sakė ponia Sartori, na ir bendrai kalbant, daug problemų, su kuriomis susiduria smulkios vidinės įmonės, yra susijusios su nacionalinės ekosistemos e, ypatumais, e, mokesčių sistema ir taip toliau. Taigi labai svarbu, kad e, valstybės narės sureaguotų valstybių narių lygmenių ir būt, taip pat, kad būtų užtikrinama ir euro, europinė reakcija. Na ir dabar vyksta antrasis svarstymas šio teksto taryboje. Vasario mėnesį turėtų būti pristatytas siūlymas Europos parlamentui. Ponas Paška taip pat e, kalbėjo apie valstybių narių kompetenciją ir ponės Winburn taip pat iškėlė labai mažų įmonių klausimą, kuriuoms galėtumėme palengvinti situaciją. Daugelis jūsų, taip pat ponas Bensen, Provera, Rinaldi, taip pat ponė Galpelš, kalbėjo apie finansavimo klausimą ir tai yra tai buvo didelė mano įžanginio pasisakymo dalis. Būtent tiesiog patvirtinote tai, ką aš sakiau, kad reikia pagerinti eksportavimo sąlygas, prieigą prie kreditų. Taip pat bazelio taisyklės yra numatytos įvairiems bankams ir dažnai tai yra kooperatyviniai bankai, nedidelės įmonės. Ir svarbu, kad taikant taisyklės Balio, e, Bazelio komitete, taip pat didžiojo dvidešimtuko posėdžiuose būtų tos įmonės minimos, kalbant apie ekonominę sąrangą. Dėl to labai svarbu, kad smulkios įmonės galėtų išplaukti į tarptautinius vandenis. Ir ponas Tajani parengs komunikatą konkrečiai šiuo klausimu. Kitų metų, e, lapkričio 9, lapkričio 9 dieną ketinama pristatyti šiais metais šį komunikatą. Taip pat e, ponas Šemeta rengia žalėją knygą dėl mokesčių. 11 metų pabaigoje bus pristatyta ši žalioji knyga, kur bus kalbama apie PVM mokesčio supaprastinimą, sistemos supaprastinimą. Ir tikimės, kad bus galima išvengti įvairių tarp valstybinių problemų. Pone Merkys kalbėjo apie įvairius bankroto klausimus. Ir aišku, yra tam tikrų atvejų, kuomet bankrotas yra dirbtinis. 2010 metais Europos komisijos studijoje buvo kalbama apie įmonės, kurios e, patenka ties bank, bankroto riba ir e, buvo numatytas 2-3 metų reabilitavimo laikotarpis įmonėms. Ir tos įmonės, kurios bankrutuoja, turi, būti, turi išvengti, joms turi būti panaikinamos įvairios e, skolos ir įsiskolinimai. Taigi visi tie dalykai, aišku, ponė Merkis yra labai svarbus. Taip pat, ponui Keli, norėčiau pasakyti, kad aš vieningos rinkos e, akte esu numačęs tam tikrų uh, sąlygų dėl rizikos kapitalo. Aišku, smulkios įmonės e, siekia įvairių e, bando ba, gauti įvairių kreditų, tačiau tais pasiūlymais mes bandysime taip pat įsteigti ir rizikos kapitalo fondą, kaip aš minėjau. Pone Hanslik kalbėjo apie pavėluotus mokėjimus ir direktyvos taikymą. Aš e, manau, kad mano kolega ponas Tajani visoms valstybėms narėms primins, kad reikia tinkamai taikyti pavėluotų mokėjimų direktyvos nuostatas. Taip pat ponui Luhan norėčiau pasakyti, kad įvairiose srityse, na, aš galiu grįžti prie įvairių detalių, tačiau neturiu tam daug laiko, tačiau ponas Tajani, kiti kolegos, ponas Šemeta ieškos būdų, kaip būtų galima parengti specifinius teisės aktus smulkioms sitinėms įmonėms. Ir jūs pateikėte viešų pirkimų pavyzdį, būtent tam, kad e, toms įmonėms būtų lengviau gauti prieigą prie viešųjų pirkimų. Dabar dar vienas dalykas - biurokratijos našta. Biurokratijos daug yra Briuselėje, reikia supaprastinti taisyklės ir mes bandome kiekvieno teisės akto atžvilgių supaprastinti nuostatas, Tačiau yra nemažai biurokratinės naštos ir nacionalinių lygmenių. Ponas Galegeris ir kiti e, kalbėjo apie MVI testus. Europos komisija atlieka tuos testus kiekvieno priimamo teisės akto atžvilgių, tačiau labai svarbu, kad ir valstybėse narėse būtų tokie testai atliekami nacionalinių teisės aktų atžvilgių. Ponas Biutikoferis kalbėjo apie mokslinių tyrimų ir įmonių generalinių direktoratų bendradarbiavimą. Mes siekiame, kad tas bendradarbiavimas vyktų kuo galima sklandžiau. Ir atitinkami komisarai dirba šioje srityje. Taip pat ponia Butikoferi yra pasiūlyti nauji teisės aktai dėl smulkių vidinių įmonių konkurencingumo ir galimybės su, supaprastinti joms prieigą prie e, mokslinių tyrimų kreditų. Pone Morgantini taip pat kalbėjo apie pono Tajanį pasiūlymus, kurie dabar yra aptariami. Ir mes tikrai nebandome diskriminuoti nieko tuose pasiūlymuose. Ponas Karinš klausė, kas užtikrins augimą, kas užtikrins ekonominį augimą. Aš manau, kad smulkių vidutinių įmonių reikšmė yra labai didžiulė, 90 procentų įmonių yra nedidelės smulkios įmonės, kurioms sunkiau galbūt yra prisitaikyti prie tam tikrų naujų sąlygų ir kovoti su krize. Reikia, aišku, atverti rinkas, tiesa, svarbu, kad rinkos būtų atverto, atvertos, tačiau, ponios ir ponai, būtent tuo tikslu mes ir numatome tą abipusiškumo uh, taisyklę, kalbant apie prieigą prie viešųjų pirkimų įvairiose pasaulio vietose. Renacionalizavimo aš jums nepritariu. Siekiant užtikrinti augimą, turime pasikliauti vieningą rinką. Ir aišku, su tomis naujosiomis galingomis valstybėmis - Indija, Kinija. Tai yra milžiniškos rinkos ir tikrai nemanau, kad mes galėtumėme renacionalizuoti savo ekonomiką. Aš manau, kad tai nebūtų naudinga. Pone Bazes, Bazesku kalbėjo apie mokymų kreditus. Taip, reikalinga europinė politika šioje srityje, nes valstybėse narėse ne visuomet tokie kreditai yra numatomi. Na ir aš norėčiau pasakyti, kad ponas Tajani dirba labai sudėtingoje srityje. Aišku, kažin ar galime kalbėti apie pramoninę politiką dabar. Ir aš manau, ponios ir ponai, kad mes rasime drąsos, narsos ir e, nuo plieno ir anglių bendrijos mes galėsime dabar jau pereiti prie šakinės pramonės politikos kūrimo. Labai, svarbi ir informacinė, ir labai svarbios yra informacinės technologijos, e, nauja energijos politika, transportas, visi tie dalykai galės mums užtikrinti nepriklausomumą Europoje, nepriklausyti nuo technologijų ir produktų, kurie yra pagaminami kitur. Aš nenorėčiau kaip vidaus rinkos komisaras, kad Europa vien tik tai teiktų paslaugas. Aš manau, kad paslaugos yra svarbu, tačiau neturime pamiršti ir gamybos. Ir negalime vien tik tai įsigyti produktų, kurie yra gaminami kitur. Turime gaminti patys. Taigi, čia aš kalbu gal šiek tiek e, asmeniškai, tačiau aš tikrai ponui Tajani perduosiu visas jūsų išsakytas mintis. Pana Švab puikiai paminėjo mūsų bendrai atliktą darbą ir aš manau, kad pono Greš, Greš pranešimas, e, atliktas darbas yra labai naudingas ir e, ponios ir ponai, aš norėčiau jūs visus e, pakviesti pasiskaityti vieningo rinkos akto e, statistinius duomenis. Čia yra 12 augimo galimybių ir 12 esminių pasiūlymų, kalbant apie inovacijas, mokslinius tyrimus, patentų politiką ir tikimės, kad lenki, pir, lenki, pirmininkaujant Lenkijai, visi tie pasiūlymai, kurie yra pateikti, dalis tų pasiūlymų jau bus pat, patvirtinta šiais metais ar kitais metais, e, tikimės, kad tokiu būdu bus pasiūlyti proaktyvūs, papra, supaprastinti e, norm, supaprastinti teisės aktai ir normos. Ir tai bus puikia galimybė smulkioms vidinėms įmonėms atsigauti. Aš tikrai nepritariu ideologiniams teoriniams teisėms, teisės aktams. Smulkioms vidinėms įmonėms labai svarbu, kad jų gyvenimas palengvėtų, kad in, jos galėtų investuoti į mokslinius tyrimus, užsitikrinti mobilumą ir kad jų fiskalinė situacija pagerėtų. Taigi, uh, kai aš buvau paskirtas komisaru, aš sakiau, kad labai svarbu, jog smulkios įmonės prisitaikytų prie didžiųjų rinkų, kad didėjai nedirbtų didiesiems, kad ta situacija pasikeistų. Ir aš su komisaru Tajani viską padarysime, kad tai nutiktų. Ir dėkoju ponui Švabui ir kitiems kolegoms, kurie iškėlė tą klausimą. Mes esame atidarę specialų internetinį portalą, kuris yra skirtas smulkioms netinės įmonėms informuoti. Taigi, labai svarbu, kad visose Europos teisės aktuose būtų numatyta atitinkama nuostata visuomet e, pritaikyta smulkioms įmonėms. Ir mes tikimės, kad tokiu būdu mes užsitikrinsime didesnį ekonominį augimą būtent tų stipresnių smulkių įmonių e, pagalbą. Dėkoju. Dėkoju komisarui Barnie. Šią diskusiją baigėme. Toliau yra vienos minutės kalbų dalis pagal darbo tvarkos taisyklių.